Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación. Labadiena. Pradėsime balsuoti. Šiandien darbo tvarkai yra daug pranešimų. Balsuosime pagal supaprastintą tvarką. Pirmiausia, balsuojame dėl pono Simpsono pranešimo dėl susitarimo su Mongolijos vyriausybė, dėl oro susisiekimo aspektų. Vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. E, balsuoti baigiame. 472 9 balsavo, 456 už, 21 prieš, 2 susilaikė pritarta. Kitas pranešimas, dėl kurio balsuojame, yra taip pat pono Simpsono supaprastinta tvarka. Tai yra jūrų e, transporto susitarimas tarp Europos bendrijos ir Kinijos. Vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 588 balsavo, 550, 58 už, 19 prieš 11 sulaikė pritartą. Dabar balsuokime dėl pono Biogės pranešimo apie ES solidarumo fondo lėšų panaudojimą. Su paprastinta tvarka vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 610 balsavo, 581 už 23 prieš 6 susilaikė pritarta. Pone Severinai, jums suteikiamas žodis. Norėjau pasakyti, kad neveikia mano balsavimo įranga. Pirmininkas pažada ponai Severinui techninę pagalbą, nedelsint. Dabar balsuosime dėl kito panos Biogės pranešimo apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų lėšų panaudojimą. Su paprasta tvarka varinis balsavimas balsuoti praeidame. Balsuoti baigėme, 616 balsavo, 570 už, 26 prieš 12 susilaikė pritarta. Ta pačia supaprastinta tvarka balsuojame dėl ponios Hauk pranešimo, kurio pavadinimas taisomo biudžeto numeris 6.2009 projektas. Vardinis balsavimas šiam e, pranešimui patvirtinti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 600 bals... 640 balsavo, 600 už, 33 susilaikė, 8 prieš. Pritarta. Ta pačia tvarka balsuojame dėl kito ponios Hauk pranešimo. Tai yra teisomojo 2009 metų biudžeto projektas numeris 7. Varnis balsavimas, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 642 balsavo, 605 už, 23 prieš, 14 susilaikė pritarta. Ta pačia tvarka balsuojame dėl dar vieno panazau pranešimo, tai yra taisoma biudžeto 2009 metų projektas numeris 8. Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame, 651 balsavo, 594 už, 27 prieš, 30 susilaikė, pritarta. Baigiame balsavimus ir dabar bus pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Nėra užsiregistravusių jų pasisakyti dėl balsavimo motyvų. Jeigu tokių atsiras vėliau, tai raštu priimsime tos pasisakymus. Dabar skelbėme pertrauką.